niekas nepareikš prieštaravimų, tuomet šie prašymai bus patvirtinti. Pagal 74 darbo tvarkė, tvarkos taisyklę kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu pagal įprastą teisėkuros procedūrą priimtus teisės aktus. Jų sąrašas bus pateiktas šio posėdžio protokole.